Buonasera. Labą dieną. Turbūt šiame posėdėje turime šiek tiek formaliau elgtis ir solidžiau, nes tai yra paskutinis posėdis prieš rinkimų pertrauką, bet vis tiek sulaukėme kolegų pažymėti šią progą. Aišku, kai kurių kolegų nėra, nes jie jau rūpinasi savo rinkimų kampaniją. Ir šie rinkimai, žinoma, labai svarbus, taigi suprantama, kad kai kam nepavyko atvykti. Įvyko koordinatorių posėdis ir reikėtų kai ką pranešti. Koordinatoriai norėtų, kad komitete būtų aptariami 166 ir 165 straipsnio interpretavimo aptarimų, remiantis laiškais, kurių sulaukėme ir kuriuos tikriausiai perskaitėte. Taigi komitetas nusprendė neįtraukti į darbo tvarkę siūlymo dėl rezoliucijos, kurios pateikė Filipas Kleis ir Marin Le Pen, kuria prašoma e, panaikinti regionų komitetą ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Tikrai šiuo metu komitetas nėra pasiruošęs diskutuoti šių klausimų. Koordinatoriai taip pat pasiūlė ne ne, įtraukti darbo atvarkę pono Martino prašymo dėl sesijos e, klausimų, kai nori regionai atsiskirti nuo kai kurių valstybių narių. Aišku, kolega gali pateikti šį dokumentą viešiems svarstymams. Jis, esu tikras, tai puikiai žino. Tačiau koordinatoriai sutarė, kad šio klausimo į darbo tvarkę traukti nereikėtų. Dabar žodžio paprašė ponas Rons. Brons. Thank you. Uh... Dėkoju. Ar teisingai supratau, kad negalima šiame komitete apskritai diskutuoti apie tai, dėl ko reikėtų pakeisti sutartį? Uh, Jei tiksliai pamenu, netaip ne, ne jau seniai ponas Rankelis pristatė pranešimą, kuriame siūlė, kad reikėtų palyginti prezidentinę ir ministro pirmininko sistemas. Aš todėl nemanau, kad diskusija apie tai, dėl ko reikėtų keisti sutartį, prieštarauja taisyklėms, bet aišku, jeigu aš klystu, tai mane pataisykite. Ponas Daf. Na, galima aptarinėti galimus sutarties pokyčius šiame komitete ir mes tai ir darome. Toks ir yra vienas pagrindinių komiteto tikslų. Tačiau svarbu užtikrinti, kad būtų atsižvelgta ir į bendrą konstitucinių pokyčių ES kontekstą einama aiškiai federacinio pobūdžio linkme. Negalima laikytis fragmentiško požiūrio, restruktūrizuojant ES institucijas. Tai yra klaida. Aš esu visiškai pasiruošęs rengiantis konventui, kuris vyks po penkerių metų, esu visiškai pasirengęs iš esmės diskutuoti apie tikslą funkcionavimą ir įgaliojimus, e, kurie priskirti tiek ekonominių ir socialinių reikalų komitetui, tiek regionų komitetui. Tačiau, su visą pagarbą noriu pasakyti, kad dabar tikrai nėra tinkamas laikas ar vieta pradėti tokias radikales diskusijas. Taip pat svarbu kad dabartinės Europos Sąjungos institucijos, valdymo institucijos būtų tinkamai gerbiamos. Žinoma, kalbant apie regionų komitetą, jeigu laikysime ateities Europos Sąjungą labiau miestų konsteliacija, o ne valstybių narių konfederacija, tuomet reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų atnaujinti regionų e, komiteto vaidmenį. ES valdysenoje. Tačiau, kaip jau minėjau, dabar nėra tenkamas laikas ir vieta tą daryti. Yes, you, yes, I... Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu linkęs pritarti ponui DAF, tačiau aišku, mes kalbame apie sutarties pokyčius ir e, taip pat e, darbo tvarkos taisyklės. Tačiau jeigu jau bus iškeltas šis klausimas šių dviejų, dėl, dėl, dėl šių dviejų institucijų ateities, tai reikia, kad diskusijos būtų daug platesnio konteksto. ES funkcionavimas, jos ateitis ir tikslai turėtų e, įeiti į šias diskusijas. Dabar tikrai nelaikas tai daryti. Man atrodo, kad tai jau bus kito parlamento užduotis. Esu tikras, kad ši procedūra, kuria, kuri siūloma, yra teisinga procedūra pradėti visą šį reikalą, taigi siūlau palikti visą tai kitai kadencijai. Ask, uh... Norėčiau greitai paklausti, paprašyti patikslinimo iš pono Daf. Savo pirmame sakinyje atrodo sakėte, kad jei jau kalbame apie poky, federalinius pokyčius, tai tada galima kalbėti apie sutarties pokyčių ir jeigu ne tą linkme, tai tada ne. Aš galbūt viską netaip supratau, dažnai man taip būna. Ne, aš jūs tiesiog erzinau, ponai Bronse. federalinėje struktūroje įgaliojimai ir kompetencijos gali padidėti ir sumažėti. Va bene, possiamo. Ah, va bene, prego allora. Paskleis. Ja, dank u, dank u voorzitter. Ačiū pirmininkė. Aš esu Filip Leis, vienas iš rezoliucijų pasiūlymų, kurie dabar svarstomi autorių. Tai buvo įtraukta į darbo atverkę ir mm, supratau, kad norėčiau, kad būtų diskusijos dėl šių rezoliucijų. Tikrai uh, Tai nėra susijęs su tuo, ar esate euroskeptikas, ar e, eurofederalistas, ar dar kažkas. Tai, e, tai visai nesusijęs su šiais klausimais ES. Man atrodo, kad nepriklausomai nuo jūsų pažiūrų turėtumėt turėt galimybę įvertinti kiek bet kuri ES institucija yra aktualiai reikalinga. Draugė su kolege pateikėme ne tik šia, šios rezoliucijų pasiūlymus, bet ir kitus, taip pat ir tuos, kurie yra darbo atverkėje. Ir man atrodo, kad reikėtų svarstyti šios klausimus, šias rezoliucijas kad būtų galima įvertinti tų institucijų aktualumą ir tai, kaip tos institucijos dirba. Uh, Eina kalba apie regionų komitetą ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Man atrodo, kad yra labai rimtų klausimų sėtinų su šiomis institucijomis ir jos reikėtų aptarti. Pažiūrėkime į regionų komitetą, tai tam tikra prasme yra Europos parlamento dubliavimas. Uh, Dabar mm, regionų komitetas dalysis į dvi tam tikras dalis grupės, e, turėjęs savo mm, padėjėjus, sekretorius ir taip toliau. Ir dabar kaip tos grupės jie keliaus mm, po užsienį ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra tarsi Europos parlamento dubliavimas, imitavimas. E, tai jau kokia yra Europos e, regionų komiteto atsakomybė ką jie dirba daugiau e, nei Europos parlamentas. Ir aš bandžiau įsigilinti į regionų komiteto nuomonės, kurios yra teikiamos Europos parlamentui prieš mūsų procedūras. Ir aš matau, kad yra labai daug persidengimo dėl to, e, kokį darbą atlieka Europos parlamentas, daug dubliavimuose. yra dubliuojamas ne vien tik tai parlamento darbas, taip pat ir tarybos darbas. Tai man atrodo, kad reikėtų labai išsamei išanalizuoti dviejų šių institucijų aktualumą ir reikalingumą. Ar tikrai jos yra reikalingos įvertinus tas, tiks, tas, tas užduotis, ir tas pareigas, kurios yra jiems apibrieštos ir reikėtų labai kritiškai vertinti tokių institucijų, kaip pavyzdžiui regionų komitetas, sukūriama pridėtinė vertė. Nas Daf vėl paprašė žodžio. Uh, uh, Kleis, Pane Klais, aš neteigiu, kad mes neturėtumėm kalbėti apie šių dviejų komitetų ateitį Iš tikrųjų, mano pirmasis darbas mm, Europos Sąjungoje, kuri tuomet dar vadinosi kitaip, 74 metais, buvo studija, kurią rengiau Europos ekonomikų ir socialinių reikalų komitetui dėl jo ateities paskirties. Ir tuomet mes nesugebėjome sutarti dėl to. Ir aš taip įtariu, kad ir dabar mes negalėsime dėl to sutarti. Tačiau jūsų pasiūlymas ragina panaikinti šios du komitetus, o ne pasvarstyti, pamastyti apie juos bendrai galvojant apie valdymo sistemos e, reformą Europos Sąjungoje. Ir be išsamių konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, kurios susijusios su tais dalykais, tai mm, tikrai nemanau ir koordinatoriai laikėsi tokios nuomonės, kad pirmininkų suiga šiame etape e, parlamento kadencijoje tikrai galėtų sutikti svarstyti tokį klausimą. Man atrodo, kad tai ir yra esmė, reikėtų tą klausimą palikti iki rudens. Yes, thank you, Chair. Just... Ačiū pirmininkė. Tiesiog pratesiant šios argumentus, e, noriu pasakyti, kad e, man atrodo akivaizdu, kad kal, apie, apie ką mes čia kalbame, tai yra kalbame apie šių dviejų komitetų auditą. Bet tikrai tai turėtų būti, manau, konvento klausimas e, labiau, o ne, ne mūsų uh, Kodėl būtent šios dvi ES institucijos, o ne kažkurios kitos, aš nematau kon konkrečių priežasčių, kodėl būtent šios dvi pasirinktos. Ir antras dalykas, man atrodo, mes turėtumėm mm, diskutuoti tuos lausimus, o ne pradėti nuo panaikinimo kaip išeities taško. Iš tikrųjų, galime kalbėti apie šių dviejų institucijų e, paskirtį ir taip toliau, tačiau tos diskusijos turėtų būti ne mūsų komiteto, o konvento darbas. Akivaizdu tai. Dopoliu. You, Ačiū pirmininkė, man atrodo, tai puikiai proga man pasakyti, kad e, dabar ketvirtį valandos mes diskutuojame klausimą, dėl kurio sutarėme diskusijų nerenkti. Dar kitas iššūkis būtų AFKO komiteto. Štai šalia manęs e, sėdi, aš paprašysiu jos susoti Liz Bakal. Kaip matote, Liz e, beveik neturi rankų. Uh, Jos labai deformuotos, ji taip gimė dėl to, kad jos motina gėrė vaistus filidomait neštumo metu. Tai yra Grimetal vokiečių kompanijos pagaminti buvo tie vaistai ir mes dar dabar daugiau matome tokių problemų. Mm, dabar žmonės, to, kurie yra tokios būklės kaip Liz, mm, yra maždaug penktą dešimtį jau e, galbūt įpusėję ir labai svarbu, kad pasakyti, kad tikrai tie asmenys dabar jau po truputėlį susiduria su dar didesnėmis problemos ir dėl vyresnio amžiaus ir kompanija Grinitol tikrai turėtų nešti atsakomybę, aš jau jų atsakomybė yra milžiniška. E, Junknėje karalystėje vokiečių mokesčių mokėtojas dabar sumoka 30 centų e, už kiekvieną Junknėje karalystėje e, nuo to kenčiantį asmenį ir aš manau, kad iš tikrųjų turėtų būti iš padidinta ta suma iki 50 centų, kuri tektų vienam vokiečių mokesčių mokėtojui, tam, kad būtų galima um, tą žalą atlyginti visiems, kurie kenčia nuo tokios būklės visoje Europos Sąjungoje. Pirmininkas, iš tikrųjų, aš nežinau, ar šis klausimas netgi yra mūsų komiteto kompetencijoje, yra kita aplinka, kurioje reikėtų apie tai kalbėti. Aš nežinau, ar iš tikrųjų mes turėtume kalbėti apie tai iššūkis tai yra ES, nes iš tikrųjų, jeigu mes negalime išspręsti tokių klausimų, tai koks tikslas net yra, pavyzdžiui, štai vėliavą pasikabinti štai čia jums už nugaros? Pirmininkas, man atrodo, tai yra klausimas, kurį turi spręsti valstybės narės. Visų pirma, valstybės narės, o paskui jau, sakyčiau, ES gal turėtų kažką daryti, kad iš tikrųjų akcentuotų akcentuoti tokius dalykus. Aš noriu pasveikinti um, viešinę, kuri atvyko į mūsų posėdį šiandien jūsų pakviesta, bet manau, kad galbūt yra e, kitokie forumai, formai, kitokios aplinkybės, kur turėtumėm kalbėti apie tos klausimus. O dabar mm, kalbėkime apie panaikinimo klausimą, ponė Petrovič. E, Cieneči predhodne doprinose. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš galiu tik tai pritarti anksčiau kalbėjusiems ir norėčiau papildyti kai kuriomis pastabomis, jeigu galime. Aš manau, kad šiame komitete reikia gebėti priimti sprendimus, kaip kitos ES institucijos dirba. Ir tai apima ir ekonominį socialinių reikalų komitetą, taip pat regionų komitetą. Tačiau Nesvarbu, ar mes sutarsim ar nesutarsim, ar čia yra tinkama vieta tokioms diskusijoms, bet vis dėlto reikia apsispręsti, kada šis komitetas turėtų tai aptarti. Manau, kad šiandien nėra tinkama diena tokioms diskusijoms. Šios institucijos ir turėtume paklausti, kodėl apie jas dabar kalbam, būtent dabar. Manau, kad ši diskusija turėtų vykti rūdienį, tai tikrai bus tinkamas laikas e, tokiam dalykam aptarti, atsižvelginti tai, kad tai yra paskutinis komiteto posėdis. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasakyti, kad pas mus atvyko keletas jaunų lankytojų iš Kroatijos jie lankosi pas mus ir jie labai domisi tuo, kas vyksta pas mus šiame komitete, tai jiems tikrai būtų labai keista, kai, kodėl mes svarstum šitos klausimus čia. Ähm, labai trumpai, dėkui iš suteiktą žodį. Ačiū už pastabas. E, kai dėl mano paties pastabų, dėl šitų dviejų rezoliucijų, tai ne tai, kad šios dvi institucijos turėtų būti panaikintos iš karto dabar, neaptarus. Manau, kad reikėtų aptarti ir tikrai mes galvojame, jog mes turėtume kvestionuoti šitų institucijų funkcijas ir jų egzistavimą, nes dabar apie jas mes dar kalbame. Ir po šių diskusijų, jeigu mes matysim, kad jie, tos institucijos yra naudingos, tuomet aš esu visiškai pasirengęs išklausyti jūsų nuomonės, esu pasirengęs išklausyti, kodėl jūsų nuomonė jos neturėtų būti e, panaikintos ir po to, kai kalbant apie diskusijas, kai bus aptarta šitų institucijų tikrai reikšmė ir darbas, tai tikrai labai būtų gaila, kad mes dabar darom nuorodą į visokias procedūras, kurių reikėtų laikytis, taisyklės ir kodėl negalima aptarti šitų klausimų. Kodėl e, kito negalim tartis, kaip ir kodėl nefunkcionuoja šitos institucijos. Aš dabar baigi, norėčiau užbaigti šitą diskusiją, nes e, Mm, bereikalai tas klausimus į, traukiame į darbo tvarkę ir, kaip aš sakiau, koordinatorių mm, posėdėje mes čia tikrai galėtume labai rimtai aptarti tas klausimas, nes tai yra rimti klausimai, diskusijų pagrindas. Tačiau mes nenorime mm, jų svarsyti būtent dabar, ir norėtume supaprastinti viską, tačiau, kaip kolega sakė, kad reikėtų tai svarstyti plačiame kontekste. Mes dabar kažin ar galime visą tai aptarti šiandien paprasčiausiai. Taigi, ką galbūt galėtume padaryti, tai gal mm, nurodyti, atkreipti dėmesį e, kitam komiteto posėdžiui, čia kalbant apie 48 straipsnį, kad apie tai kalbėsime ateityje. Tai mm, ar tai būtų priimtina, norėčiau žinoti. Galbūt galėtume pasiūlyti e, tokią mintį, kad būtų apsvarsyti tematiniai klausimai. Galbūt ne mes juos iškeltume, tačiau kai kurios tarnybos iškeltų juos ir pateiktų išsamesnį požiūrį, kada mes galėtume juos aptarti. Bet manau, kad nes toliau nebesvarstysim šių klausimų šiandien. Ir visą eilę pranešimų, pirmininko pranešimų, kurias norėčiau jums pateikti. Ir, kaip žinote, tikiuosi jūs prisimenate, reglamento konsoliduotas tekstas, tai yra dėl Europos politinių partijų ir fondų buvo patvirtintas kovo mėnesį ir dabar vyksta jau toks baigiamasis procesas. Teisininkai lingvistai užbaigia ir pataiso tekstą ir jis bus pateiktas parlamentui ir tarybai. Tai yra peržiūra, kuri tikriausiai baig, kuri tik bus baigta ir procesas bus baigtas iki gegužės antrosios savaitės ir čia galbūt bus tokie paviršutiniški pakeitimai, nieko rimto neįtiks, ne, nesitiks, tačiau jeigu būtų esminių e, pakeitimų tekste, tai tuomet reikėtų, kad juos aptartume mūsų komitete, nes mūsų komitetas turėtų pateikti pranešimą plenarnėje sesijoje. Aišku, per šią kadenciją vargu ar įmanoma tai padaryti, bet aišku, čia yra tik tai hipotezė, jeigu būtų reikšmingų pakeitimų, kurias reikėtų daryti, o ne kažkokių nedidelių e, kalbinių pataisimų. Čia mes kalbame apie tokį hipotetinį klausimą. O jeigu bus esminiai pakeitimai, tuomet tai mes turėtume įsikišti. Na, e, kaip sakiau, per šitą kadenciją vargu ar pavyks tai padaryti, nes kitas plenarinis posėdis bus paskutinis šitos kadencijos e, posėdis ir noriu pasakyti, kad jeigu kartais būtų didelių svarbių pakeitimų, kuriuos reikėtų daryti, tai tuomet mes pasinaudotume rašytinę procedūrą pasikeisti nuomonėmis, tam, kad užtikrintume, jog kita kadencija, kitos sudėties parlamentas galės m, mm, tiesiog svarsyti šitos argumentus, kaip įmanoma greičiau, per pirmąjį posėdį, o ne švaistyti laiko tiems dalykams. Taigi tokia, toks yra pasiūlymas, jeigu visi sutartume, tai būtų galima jį patvirtinti. Toliau kitas pranešimas. Ir uh, teminių studijų skiriaus prašymas leisti surenkti galbūt rugsėjo mėnesį seminarą dėl iššūkių, kurias patiria Europa. Ir vėlgi tai jau bus kitos sudėties parlamentas. Visai lėk kitų komitetų taip pat paprašė e, Jūrė ir FAM. E, ir jie jau suteikė įgaliojimus studijų departamentui e, surenkti tokį seminarą šiais klausimais. Tai iš tikrųjų manau, kad tai yra klausimas jų kompetencijoje, o mes prašydame studijų, kurios yra mūsų kompetencijoje, bet aš manau, kad surenkti tokį seminarą yra gera mintis, yra visai lė atvirų klausimų, mes dabar ką tik kalbėjome tai būtų naudingos diskusijos ir gal, gali iškilti naujų klausimų. Taigi, manau, būtų protinga, protingas požiūris ir vėlgi galime pritarti e, tų vadinamų teminių studijų departamento darbui. Toliau, kitą ketvirtadienį nuo 9 iki 12.30 bus vieši svarstymai. Tai yra 10 e, balandžio ir tai yra piliečio iniciatyva po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, jeigu pakankamai piliečių pasirašė po peticiją, tai tam galima tai surenkti. Ir aišku, bus posėdis, o vėliau bus parlamento pranešimas ir tai atliks atitinkami komitetai, tai yra Jūrė Itrė ir DEM komitetas. Ir aišku, bus parengta peticija, tačiau visi parlamento komitetai yra kviečiami dalyvauti e, procese ir manau, kad APKO turėtų būti labai suinteresuotas šio, šio, šio svarstymo e, šio viešų posėdžių. Čia bus e, aptartas kai kurios naujos prognozės, įvairius pokyčiai ir čia ne vien tik tai dėl, dėl poreikio mes turėtume dalyvauti, bet tikrai aptarti įvairias metodologijas, įvairias e, kitus klausimus. Tai čia turėtų būti labai naudinga, jeigu mūsų komiteto nariai dalyvautų. Taip pat e, piliečių iniciatyva pateikė mums kitim, vieną kvietimą dėl kito e, ketvirtadienio, tai yra nuo 9 iki 12.30. Vienas amžiai, gal vienas. Ah sì. Sì, no, c'era una cosa che ho dimenticato, siccome è un'audizione pubblica ci saranno molte persone. Ir ehm, dar vienas dalykas turiu pasakyti, kad tai yra viešas svarstymas, ten dalyvau, viešas posėdis, ten dalyvaus daug žmonių ir reikėtų žinoti iki rydienos, iki ketvirtos valandos, ar norėtumėte dalyvauti. Taigi, jeigu norėtumėte, prašome pranešti sekretoriatui e, iki rydienos ketvirtos valandos. O dabar galime perėti prie penktojo darbo atvarkės punkto. Ir tai yra posėdžių protokolo tvirtinimas. Posėdžiai vyko vasario ir kovo mėnesiais. Tekstus galime rasti ir jeigu galima, tai jūsų tyla su yra laikau pritarimo ženklu. Ir toliau. E, Šeštas klausimas tai yra parlamentas darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio e, galutinis balsavimas. Taigi yra patikti pakeitimai ir galutinis e, balsavimas, jeigu yra balsavimas ne dėl teisės akto, vyks arba komitetuose, arba plenarnėje sesijoje. Ir tai turėtų būti vardinis balsavimas. Pone Regner paprašė išanalizuoti galimybę ir galbūt parengti nuomonę, kurį reiktų taikyti kitą balsavimą, nebūtinai vardinį, bet slaptą balsavimą. Ir, pažiūrėjau, tai yra būtų balsavimas dėl e, imuniteto atšaukimo nežinau, ar čia galima spręsti kiekvienu atveju atskirai, nes pagal taisyklės yra teigiama, kad e, asmenų pavardės, kai yra, sakysim, nominacijos, kai yra paskirimai, tai yra darome slaptų balsavimų ir pagal procedūros, pagal darbo tvarkos taisyklės, tai yra numatyta, kad jeigu yra e, atšaukiama e, e imunitetas, tai tuomet vyksta debatai, vyksta diskusijos už uždarų durų, tai yra uždaras posėdis tam, kad būtų išvengta e, informacijos nudėkėjimo ir tai tą patį galima taikyti ir asmenų pavardėmis. Čia remti 7 straipsnį, teikiant, kad visi dokumentai turėtų būti tokiais atvejais taikomi konfidencialiais. Taigi yra visai lė tokių indikacijų, nuorodų, kurios leistų mums galbūt manyti, jog balsavimas dėl, e, e, dėl imuniteto tai būtų geriau, jeigu būtų konfidencialus balsavimas, tai yra nevardinis balsavimas, kaip galutinis balsavimas. Taigi mes čia turėtume parengti savo poziciją mūsų komitete ir aš dabar e, pradedu diskusijas būtent šio klausimo. Jeigu jūs suvertum, pritartumėte, tai manyčiau, kad koks turėtų būti aiškinimas ir dabar mes kalbam apie 166 ir 167, 195 straipsnių rečią dalį dėl balsavimo komitete, dėl galutinio balsavimo. Mes uh, tampėjimo imuniteto atvejus. Taigi dabar aš pradedu diskusijas, nežinau, ar kas nors nori pasisakyti ir pirmiausias, žodžiu, paprašau ponės Pranks. Dealing with uh, votes on waiving immunity. Kai dėl im, im, neliečiamybės panaikinimo komiteto nariai išklausys diskusijos ir paskui balsuos. Kai dėl viso parlamento uh, Jis taip pat balsuos, bet nedalyvaus diskusijose. Man atrodo, kad balsuoti be diskusijų yra geriausio atveju beprasmybė, o blogiausio atveju iškrypimas. Arba parlamentas neturi teisės dalyvauti sprendimo primime, ir tada neturėtų balsuoti, arba jeigu jau balsuos, tai turėtų būti kokios nors diskusijos, kuriuose galima būtų išklausyti įvairių argumentų. Kitaip žmonės beveik priversti bus balsuoti, e, remdamiesi savo iš ankstiais nusistatymais, o ne e, realią informaciją. Pirmininkė, aš pritariu kad šį klausimą galima būtų išspręsti remiantis aiškinimu, o ne keičiant darbo tvarkos taisyklės. Turbūt turėtume pripažinti, kad parlamento sprendimai dėl neliečiamybės klausimų nėra esminiai. Tai reiškia, kad mes nevertiname ar asmuo parlamentaras yra kaltas ar nekaltas. Mes tiesiog plenarinėje sesijoje tvirtiname komiteto sprendimą dėl to, ar kompetitingos valstybių narių institucijos, kurios prašo šio panaikinimo laikosi tinkamų procedūrų. Taigi plenarinėje sesijoje priimami sprendimai yra gana techniški ir paprasti. Todėl reikia savęs paklausti, rimtai paklausti, dėl to, reikėtų nukreipti nuo įprastinės taisyklės, kad visi galutiniai balsavimai dėl pranešimų plenarinėje sesijoje turėtų būti vardiniai. Balsavimai turėtų būti vardiniai. Bet aš pripažįstu, kad kai kurių tautybių atstovams balsavimas dėl neliečiamybės panaikinimo yra jautrus klausimas ir reikia visą tai spręsti praktiškai. Todėl aš sutinku su ta formuluotė, kad, kur, kurią jūs esate parengę ir pateikę par, parlamento pirmininkui. Tačiau taip pat Norėčiau paminėti, kad artėjant kitam konventui visas šio parlamento suverenumo klausimas, taip pat privilegijų ir neliečiamybės klausimas turi būti apsvarstytas. Ir mūsų ankstesnis sprendimas dėl 1965 protokolo turėtų būti iš naujo peržiūrėtas. Taigi, nematau norinčiųjų pasisakyti. Taigi, laikau, kad mes susitarėme šiuo klausimu ir todėl nusiųsiu laišką, kurio turinį jums jau paaiškinau, pasakydamas, kad vienbalsiai nusprendėme dėl šio klausimo. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad šių penkerių metų darbas komitete buvo labai įdomus Šis komitetas buvo labai svarbus, mes e, nuveikėme daug naudingų darbų. Mūsų užduotis leido mums tarpusavėje tartis, kalbėtis, kartais diskusijos būdavo karštos, tačiau visada rasdavome racionalų sprendimą. Taigi manau, kad šiame komitete buvo nuolat tinkamai rengiamasi darbui Ir norėčiau jums visiems, kurie kandidatuojate dar vienai kadencijai, palinkėti visokiojo pasiekmės ir jums visiems norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą ir darbą. Ir taip pat sveikinu Kroatijos delegaciją, nes Kroatija yra naujausia prisijungusi nariai. Taip pat geografiškai priklauso Europai, kuri yra patyrusi žiaurų karą. Ir jeigu anksčiau būtų prisijungusi Kroatija prie ES, galbūt tos tragedijos nebūtų nutikę. Europa yra taikus ir taikantis kontinentas ir norėčiau visiems jaunuoliam esantiem čia palinkėti, kad jūs taip pat aktyviai dirbtumėte šiuo tikslu. Ponas Daf, pirmininkė, Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pirmininkavimą per šiuos penkerius metus. Jūs visada buvote labai taktiškas. Jūsų patirtis sprendžiančios reikalus yra be, be galo didelė. Taip pat jūs rodėte didelį entuzijazmą siekdamas pagerinti mūsų valdysenos ES kokybę. Iš tikrųjų, jūsų pasiekimai yra įspūdingi ir nusipelno pagirimų. Aišku, mes ne visada sutikdavome vieni su kitais, bet visada diskutuodavome ir norėčiau padėkoti jums ir jūsų darbuotojams kuo nuoširdžiausiai už šią patirtį, kuri buvo tokia turtinga. Ačiū. Grazie, Rūliu Šeflin. Dėkoju, ponas Šeflin. Aš irgi priklausydamas koordinatoriams norėčiau irgi išsakyti padėką už šiuos vaisingus penkerius metus Šis komitetas yra neįprastas, ta prasme, kad mes sutarėme gana neblogai, nenorime viens kito pasmaukti. Dirbame racionaliai, net ir nesutardami tarpusavėje kartais. Ir jūsų darbas taip pat nusipelno ypatingų pagirų, taigi dėkoju visų komiteto narių, kurių šiandien net ir nėra, vardu jums už tai. Dėkuoju. Taigi, norėčiau padėkoti ir ponui Daf. Jūs esate puikus ES klausimo ekspertas. Taip pat sekretoriatui dėkuoju, kuris taip palengvino mūsų darbą. Jiems dėkuoju. Ir dabar baigiu posėdį. Yeah iki tolesnių susitikimų. Tikiuosi greitai vėl pasimatyti.